Mlinar, Angelikos Mlinar ataskaita, pranešimas dėl lyčių aspektų integravimo į Europos parlamento darbą. Pradėsime nuo pranešėjas. Prašau žodis jums keturioms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė, komisija. Lyčiais aspektų integravimas yra esminė priemonė, kaip užtikrinti lyčių lygybę mūsų visuomenėje. Tam reikia konkrečių sprendimų, Ir e, lyčių lygybės klausimai turi pradėti rūpėti visiems žmonėms. Tai turi tapti savai supratomu klausimu kasdienybėje. Tačiau taip pat reikia užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų kokybiška. Ir čia svarbu pakeisti požiūrį ir taip pat pakeisti tai, kaip suprantamas supratimas apie lygybę tarp visų žmonių. Taigi čia numatoma labai plačių implikacijų Ir bie būtent dėl to šiai idėjai vis toliau priešinamasi. Kol kas daugiausiai moteris dirba šią srityje, kad sustiprintų pagrindus, kaip būtų galima integruoti lyčių aspektą į kasdienybę. Todėl aš padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo, rengiant pranešimą, Visi konstruktyviai dirbo, norėčiau padėkoti. Siepa Pitikainen, Elena Franca ir Monika Vana. Tik dėl tokio gerą bendradarbiavimą su jumis, šis tekstas yra labai geras ir subalansuotas. Dėja, matome, kad e, viešoji nuomonė dar prastai supranta lyčių aspektų integravimą. Ką tai reiškia? Iš principo, tai reiškia, jog lyčių aspektas integruojamas rengiant, ruošiant, kuriant, įgyvendinant, stebint ir plėtojant politinės priemonės. Tam reikia atskirų finansavimo programų, kurios užtikrintų lygybės tarp vyrų moterų didinimą. Ir pranešimas kalba apie kai kurias būtinus žingsnius, kurių reikia, kad būtų galima didinti informatumą ir pakeisti situaciją. Kas yra svarbiausia? Pirmiausia, svarbu yra tai, kad lyčių aspektų integravimas yra toks procesas, kuris siekiama įtraukti lyčių lygės klausimus į politikos sritis. Ir tai turi galioti visoms politikos sritims, nes tas klausimas yra horizontalus. Tai yra vienas asmenių šios koncepcijos elementų. Toliau. Svarbu užtikrinti, kad būtų vienodai traktuojami vyrai moteris tam tikro politinės rytyje ir kad būtų vienodai politiniai rezultatai. Deja, matome, kad e, kol kas per mažai poveikio e, daro šis aspektas. Toliau. Parlamentas pateikė keletą rezoliucijų dėl lyčių aspektų įtraukimo ir sukūrė tam tikrą strategiją ir struktūrą, tačiau mūsų analizė rodo, kad sistema yra fragmentuota, įskaidyta ir nelabai efektyvi. Tai reiškia, kad reikia imtis taisomųjų priemonių bei reikia įgandyti vertinimo mechanizmą, įgyventi vedų mechanizmą, kad sprendimai liktų, neliktų vien tik tekstu. Ir kitas dalykas, reikia parodyti gerą pavyzdį, plėtojant moterų lygybės, e, lyčių lygybės klausimą. Reikia tiesiog parodyti, kaip tai geriausiai daryti, vis gera praktika. Lygybės principai yra įtraukti į sutartis, tad Europos institucijos turėtų tapti geriausią pavyzdžių, kaip tai gyvendyti. Būtent todėl pranešime kalbame apie tarp institucijų tinklą, į kurį būtų traukta taip pat taryba bei komisija. Aš asmeniškai manau, kad politikos formuotojai, kuriems rūpi šie klausimai, turėtų daugiau pagalvoti apie tai, kaip reikėtų įtraukti tuos klausimus taip, kad tiek vyrai, tiek moteris gautų naudos iš lyčių lygybės. Tačiau Europos parlamentas ne, dar labai toli nuo tikslų gyvenimo abiejose srityse. Tikiuosi, kad gyvenimo fazė bus perėta kuo greičiau ir bus pasiekti ambicingi tikslai. Ačiū. Dėkoju, ponė pranešėjai. Toliau. Catch DI. Daug kas užsiregistravo. Na, bet laiko turime tik penkias minutės. Na, gal truputėlį daugiau, tačiau prašau kuo trupiau kalbėti, kad užtektų laiko taip pat ir kolegoms. Pone Sidrova. Ačiū. Pirmiausia, ačiū padėkoti už tik tą žodį, pana pirmininkė. Ačiū padėkoti poniai Mlinar už pranešimą. Tikrai labai svarbi tema. Svarbu, kad parlamentas, kaip jis sakė, taptų pavyzdžių, rodytų gerą pavyzdį ir parodytų, kokias galimybės mes tikime moteris politikėms visose postuose, visose pozicijose. Kol kas matome, kad dar daug ką lieka padaryti. Dėl to manau, kad Europos parlamento hierarchija tikrai turėtų tai atsižvelgti ir bent 40 procentų svarbiausių vadybos ir valdymo postų atlikti moteriams. Taip pat reikėtų suteikti geras sąlygas moteriams ten dirbti ir atsvegti kitas jų e, pareigas. Tačiau kai kurie pranešimo aspektai man nepatinka, pavyzdžiui, tai, kad reikia mokymų lyčių aspektų integravimo klausimais, kad reikia planų ir panašių dalykų. Manau, kad visą tai būtų per daug, tai būtų per daug sustatyti naštos ir nepadėtų pasiekti tikslų. Tad tikiuosi, kad bus padaryti pakeitimai. Tačiau jeigu bus padaryti tokie pakeitimai, tai tuomet nebalsuosiu pakeitimą pranešimą. Ačiū. Na, ką tik prašiau trumpai kalbėti, kad galėtų kalbėti kuo daugiau narių. Pane Vort. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien mano gimtadienis, o rytoj kovo 8. Tartutinė moterų diena. Ir taip jau sutapo, kad tai yra mano e, mamos gyvau diena. Tad labai džiaugiuosi, kad tokiamis šaunimis progomis galime švesti jau ilgai vykstančią moterų kovo už lygybę ir parlamentas tuo pačiu metu parengė pranešimą, kurio aš lygime dalyvavau. Ir pranešime keliami aukšti standartai bei dalinamas geriausiais pavyzdžiais, kaip užtikrinti lyčių lygybę institucijoje ir to pasitame darbe. Na pat pradžių moters teisų ir lyčių lygybės klausimai buvo labai svarbus Europos projektui. Tad labai tinkama proga, kad moterų, tarptautinė moterų diena įvertiname patys, kaip dirbame šioje patys šioje srityje ir ar tikrai tinkamai veikia mūsų galios struktūros. Lyties aspektų integravimas numato, kad veikti, tinkamai dirbti turi vyrai ir moteris, takti šį klausimą ir dėl to labai džiugiuosi šio pranešimo. Ačiū. Tomušek. Aš visiškai palaikau tai, kad moteris turi plačiau dalyvauti visuomenėje politikoje. Taip būtų galima kurti geresnę salinę politiką, kuri turėtų būti gyvendama abiejų lyčių labui. Taip pat manau, kad reikia paskatinti moteris versle. Taip pat įmonės turėtų galėti pas, pasiremti didesniu talentų spektru ir tai turėtų padėti ir verslai yra padaryta daug išlygybės rytyje, tačiau dėje šio pranešimo negaliu palaikyti, nes manau, kad judama blogą kryptimi. Negirdėjau blogesnių pasiūlymų, negu štai kaip siūloma, kaip, kaip čia siūloma suderinti asmenį gyvenimą ir verslo gyvenimą. Ir tai yra darbinį gyvenimą. Ne, negalima tokių priemonių taikyti, net ir totalitariniai režimai tokių priemonių netaikė. Ačiū. Dėkoju. Na, priešingai negu ką tik kalbėjusi, parlamento narė, aš norėčiau nuoširdžiai paremti ponios Mlinar pranešimą. Labai tikiuosi, kad jis bus palaikytas per balsavimą. Tikrai labai džiugu, kad apie tai kalbam per Tarptautinę moterų dieną. Tačiau tai taip pat parodo, kiek dar daug reikia nuveikti pas mus mūsų rūmose kaip užtikrinti geresnę moterų proporciją, taip pat įtraukti daugiau komitetus, kad, kad būtų daugiau moterų komitetų pirmininkių. Taip pat svarbus klausimas yra ir poveikio vertinimas ir šio e, klausimo įtraukimas, priimant mūsų pačius sprendimus čia parlamente. Taip pat svarbu ir numatyti atskirus biudžetus lyčių klausimams jau taryba kurį laiką įtraukia tai į savo sprendimus, tačiau turi parlamentas tai padaryti. Rytoj bus balsuojama ir labai svarbu, kad e, gerus žodžius lydėtų ir geri darbai. Taigi reikia sutvirtinti lyčių aspektų integravimą Europos parlamente ir palaikyti tuos pakeitimus, kurie tvirtina šį klausimą bei sprendžia kurios procedūrinės klausimus. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Galbūt tiesiog stapimas yra, kad rytoj taptų moterų diena. Galbūt, o galbūt geriau būtų šį klausimą spręsti kokią nors kitą dieną. Na, bet kuriu atveju vis tiek matome, kad yra daug nelygybės įvairiose srityse. Ir Pavyzdžiui, pažvelgiai į verslo įmonės, matome ten daug neligybės. Taip pat neligybės yra tų įmonių valdybose, ten milžiniški skirtumai, didžiulė neligybė. Reikia pokyčių verslo srityje, suomenėje, kad moterį labiau straukti į sprendimų prieimimo procesus, ypač versle. Ir manau, tai taip pat padėtų ir verslo uh, geroviai, pačiam verslui padėtų manau, labai svarbu pagaliau pasiekti tokią situaciją, kad nebebūtų, nebebūtų kvotų ir jau būtų lygybė. Ačiū. Ačiū. Na, manau, reikia kalbėti apie taip pat ir visuomės modernizavimąsi. Ir taip pat reikia užtikrinti lygias galimybės tarp lyčių, tai turi daryti visi visuomenė, tai yra socialinio teisingumo pagrindas, tai taip pat yra esminis klausimas orumui užtikrinti. Tad labai palaikau šį pranešimą, kuriame raginama, kad Europos parlamento darba būtų geriau integruojami lyčių, aspekt, e, lyčių aspektas, taip pat, kad būtų daugiau kaipama dėmesio į poveikį, taip pat, kad daugiau skaidrumo, daugiau parodyti visuomeniai, kas daroma, ir reikia ir apnaudoti išteklius, kad visą tai privestų prie didesnės demokratijos. Tad labai palaikau šį pranešimą, aš labai laiku ačiū. Dėkoju. Su... Pone pirmininkė, e, skaitant šį pranešimą, e, tikrai e, nustebau kalbama, kad e, į lyčių aspektą, į aspektų integravimą reikia įtraukti taip pat ir LGBTIQ asmenis, jų teisės, kad turi būti atstovaujamos moterys, vyrai ir kitos tapatybės. Ką jūs turite menyje? Kokios tai tapatybės? Ar jos dar turi būti apibrieštos? Taip pat teigiama, kad yra E, būtina remti taip pat ir mo, berniukų, mergaičių tapatybės, ar tai nėra sutapatintina su vyrų ir moterų tapatybėmis. Yra prašoma taip pat mokymų skirtų būtent šioms teisėms, net ir vertėjai turėtų juose dalyvauti. Argi jūs rimtai kalbate, ar jūs kalbate rimtai? Uh, E, ar tai tikrai yra susiję su moterų ir vyrų lygybė? Štai dėl ko aš norėčiau paraginti pritarti ketvirtam pakeitimui, nes mes pateikėm alternatyvų pasiūlymą. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau visus pasveikinti, visas pasveikinti moterų dienos proga vis dėlto dėl to, dėl šio dienos tas pranešimas gal nėra labai naudingas. Būtina e, skatinti e, diskriminacijos mažinimą. FEM komitetas turi būti, turėti viršenybę e, šiuo, šiuo klausimu ir turėtų stebėti parlamento uh, E, veiksmus, bet dėl šio pranešimo tik didės e, popierizmas ir skaidrumas vis labiau mažės. Vis mažiau dėmesio bus skiriama tikroms moterų problemams, dėl to šiam pranešimui pritarti negaliu. Dėkuoju, ponia Von Stork. Mes kalbame apie lyčių lygybės perkelimą į teisėkurą ir taip pat ir į parlamento darbą. Ataskaitoje, kurioje kalbama apie LGBTIQ asmenis, rašoma, kad šiuo metu situacija yra gana gera. Ataskaitoje vis dėlto yra šiek tiek kalbama apie lyčių ideologiją. Tekstas, man rodos, e, nėra labai geras. Pone Skeli, visų pirma, norėčiau pasveikinti e, savo kolegą su gimtadieniu. Mano mama taip pat, e, mano mamos gimtadienis taip pat yra šiomis dienomis. Aš esu iš ankstesnės e, kartos e, ir e, situacija dabar yra pasikeitusi lyginant su tais laikais Europos Sąjungoje. Tikrai yra skatinamas lyčių aspektų integravimas, tai dėl to žiūgiuosi. Dėje neseniai buvo visuotiniai rinkimai, ketvirtis moterų buvo išrinkta būtent. Nors daugelis žmonių nori, kad daugiau moterų būtų kito, kitoje valdžioje. Taigi tikrai būtina užtikrinti, kad atsirastų moterų vyrų lygybė. Dėkuoju ponui Keli. Suteiksiu žodį komisijos nariai Jūrovai. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, aš norėčiau padėkoti ponė Imlinar už šį ataskaitos uh, projektą skirtą lyčių aspektų integravimui. Tai yra svarbi priemonė tam, kad atsirastų lygybė tarp moterų ir vyrų Europos Sąjungoje. Sąjungos veikimo starties 8 straipsnėje yra rašoma, kad vis, vykdant visas veikl, bet kokią veiklą ES turėtų šalinti neligybę ir skatinti vyrų ir moterų lygybę. E, Lyčio aspektų integravimas todėl nėra tik pasirinkimas, tai yra prival, privalomas aspektas. Visose didžiosios institucijose, taip pat ir Europos parlamente bei komisijoje, turi būti būtent imamas iš šio iššūkio, tikrai turi būti gyvendinamas lyčių aspekto integravimas ir turi būti nuolatos gerinamas jo veiksmingumas. Taip vadinamas dviejopas požiūris e, skirtas veiksmams lyčių lygybės rytyje ir lyčių aspekto integravimui. Šis požiūris davė teigiamų rezultatų ne tik Europos, bet ir nacionaliniu, regioniniu bei vietos lygiu. Komisija remiasi šiuo dviejopų požiūriu taip pat ir savo naujoje um, ataskaitoje strateginis įsipareigojimas lyčio aspekto integravimo srityje 16-19 metams. E, šis, do, šiame dokumente yra pabrėžiama, kad, pabrėžiama, kad taip pat reikėtų uh, įtraukti lyčių aspekto integravimą į visas ES politikos rytis, teisės aktus ir finansuojamas programas. Taigi reikia nuolatos dėti pastangas tam, kad būtų atsižvelgiama į lyčių klausimą visose sritise, kuriuose ES imasi veiksmų Reiškia, kad komisija turi vertinti būtent mm, moterų ir vyrų e, situaciją, turi prisijimti atsakomybę, jeigu to reikia, tam, kad būtent būtų šalinamas, šalinama, šalinami neligybės atvejai. E, taip pat turi būti steb, stebimas tos lyčio aspekto integravimas ir dėl to komisija tikriausiai paruoš ataskaitą apie šį klausimą 2017 metais komisijos tarp um, tarnybinė e, grupė. Um, E, būtent buvo sukurta šiam e, klausimui spręsti. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Vort, norėčiau pasveikinti ponią Vort jos gimtadienio proga ir norėčiau pasveikinti visas moteris, moters dienos proga, kuri bus rytoj. Dėkoju. Mes taip pat norėtume pasveikinti e, kolegę su gimtadieniu. Kolegę